tristesse. Uh, Praėjusią savaitę dėje mes sužinome liūdną e, naujieną, sužinome, kad mirė mūsų kolega Eduardas Ferrand. Jis buvo išrinktas į Europos parlamentą 2014 metais. Jis buvo ENF e nacionalinio fronto delegacijos vadovas ir taip pat dalyvavo e, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto veikloje ir taip pat mišrėme su, su Turkija komitete. Ponas Ferran mirė po sunkios lygos, kurio, dėl kurios e, diskretiškai, e, ne, apie kurią diskretiškai nekalbėjau. Jis e, paliko šeimą, paliko savo žmoną ir penkis vaikus. Praėjusiais metais vizito metu uh, Italijoje. Jis e, lankėsi e, teritorijose, kurios nu-, nu-, nukentėjo nuo žemės drebėjimo. Nors aš ir nebūtinai pritariau kai kuriuoms jo idėjams, vis dėlto jis buvo mūsų bendradarbis. Aš norėčiau jo šeimai, jo žmonai ir vaikams uh, pareikšti gilę užuojautą. Taip pat norėčiau ją pareikšti ir visiems tiems, kurie bendradarbiavo su juo ir kurie šiandieną liūdė e, dėl e, netekties. Aš norėčiau pager paprašyti pagerbti jį tylos minutę. Merci. Dėkuoju. Prašau, ponia Kenčia. provi con l'altro. Grazie, prezidente. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau kreiptis į šią salę ir pasakyti, kad tikrai dėl, dėl odos spalvos e, galima nukentėti Pavyzdžiui, jeigu iš automobilio yra šaudoma į kuo daugiau tamsiaodžių žmonių, tokiu atveju tikrai yra skatinama, e, skatinama neapykanta ir baimė. Aš norėčiau pasakyti, kad reikėtų palaikyti visas aukas, kurios e, nukenčia dėl savo odos spalvos. Grazie, onorevole. Dėkoju poniai Kendžiui. Tai, kas nutiko Mačeratos mieste, Italijoje, yra tikrai nepriimtina. Mes visi smerkėme tokius e, veiksmus ir tai darome nedelsdami. E, protokolas